Ir ne, e, kartais žmonės tiesiog gražinami e, ten, iš kur jie tiesiog pabėgo. Ir e, mes galime diskutuoti apie tai, tačiau galbūt visi pabaigoje turėtume susitarti, kad mes turime, mūsų pareiga yra saugoti gyvybės. Dėkoju. Dabar e, ID frakcijos e, vardu ponia Tartino. Dėkoju. Jūs mums pasiūlėte rezoliuciją, kuri yra e, kairiųjų demagogijos viršūnių viršūnė. Jūs norėtumėte ko gero atverti plačiai Europos duris, kad galėtų atvykti kas tik nori. Lengva priimti visus tos žmonės, kai ne jums tenka tai daryti, o kitoms šalims. Ir jūs leidžiate nevyriausybinėms organizacijoms veikti, netlikdami jokios kontrolės viduržėmio jūroje. Ir sakote, kad jų veikla nėra reguliuojama jokių nuostatų E, susijusių su e, ne, nelegalios migracijos reguliavimu. Tad mes pasiūlėme alternatyvę e, rezoliuciją. Jūs tikslas saugoti mūsų sienas, mūsų piliečius. Geriausias būdas gelbėti gyvybės yra užkirsti kelią tų žmonių atvykimui. Reikia veikti Afrikoje, kad žmonės neišvyktų iš savo šalių, bendradarbiauti su tranzito šalimis, su trečiosiomis šalimis ir rasti ilgalaikius sprendimus. Tuo būdu galėsime e, kovoti su migracijos priežastimis, kurios dažniausiai yra ekonominės. E, buvo paminėtas Maltos sustarimas. Iš pradžių tai buvo toksai stebuklas, sustarimas, o dabar tai yra bandomasis projektas ir vėl viskas kraunama ant valstybių narių pečių. Kągi darys van der Leyen komisija, uh, užtikrindama migracijos rautų valdymą. Jeigu elgsis taip pat, tai bus iš anksto pasmerkta nesėkmiai. Mes pateiksim pakeitimus. Norime, kad valstybės narės turėtų galimybę vertinti tas gelbėjimo operacijas. Ar tai yra humanitarinė pagalba, ar tai yra e, nusikalstama veikla ir dalyvavimas toje veikloje. Valstybės narės pačios turi spręsti, ar priimti tų nevyriausybinių organizacijų laivų savo uostuose. Kodėl kažkas turi tiesiog e, e, savo prisiskirti tą teisę, priimti ar neprimti ir nuspręsti už kitus? Kodėl ministrui kompetentingam užkirsti kelią tai daryti? Man atrodo, jeigu tokias iniciatyvas tęsime toliau, mes tik skatinsime tolesnę imigraciją į Europą. Europa turi pasakyti ne e, kontrabandininkams, kurie e, gyvena iš prekybo žmonėmis. Ačiū. Dėkoju. EKR frakcijos vardu pasisakys ponia Prokačinį. Prašau. Ponas Prokačinį, pusantros minutės. Dėkoju, ponia pirmininkė. Mes nepritarsim tai rezoliucijai rytoj. Mes nenorime būti bendrininkais tų, kurie nori paprasčiausiai uh, panaikinti bet kokią teisės viršenybę viduržėmio jūroje. Mes uh, Turime tūkstančius migrantų, kurie e, bendradarbiauja su nelegaliais vedliais, su žmonių kontrabandininkais. E, mums Nuolatos tai sakoma, jeigu norime išvengti mirčių jūroje, reikia, kad tie laiveliukščiai tiesiog neišplauktų iš tų uostų pilni žmonių. Jūs žinote, e, matydami skaičius, kad alternatyvų nėra. Mes nuolatos tai sakome. Mes nuolatos tai sakome. E, gelbėjimas jūroje yra geras dalykas, jeigu tai nutinka kartais. Bet jeigu tai yra organizuojama nuolat, padedant tiems kontrabandininkams, tai nėra gerai. Mes puikiai žinome, kad jeigu kalbame apie prieimimą tų tūkstančių žmonių, solidarumo nėra, nematome. Mes kalbam apie, tas, apie tokius žmonės, kurie neturės orios ateities, kurie neturės apskritai ateities. Ir tai yra e, tiesiog socialistinio dviveidiškumo aiškiausia išraiška. Būtent dėl to mes irgi teiksime alternatyvę rezoliuciją. Norime išreikšti tai, kas mums spaudžia širdį ir neketiname to pasilaikyti tik savo. Ačiū. Dėkoju. GUE frakcijos vardu Kalbės kolega Urban Krespo, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiemet daugiau negu tūkstantį žmonių nuskendo toje bendroje duoboje, bendrame kape, kuriuo tapo viduržėmio jūra. Mes turime pareigą gelbėti gyvybės. Nor nu, nedaryti reiškia, kad pažeidžiame žmogaus orumą ir žmogaus teisės. Ir kai institucijos nieko nedaro tol, kol žmonės nežūsta, kai kriminalizuojama nevyriausybinio organizacijų veikla, tai reiškia, kad mes tampame nusikaltimo bendrininkams nes jeigu gelbimo laivams užtrenkiamos durys, e, uždaromi uostai, kaip Salvinį padarė, e, tai reiškia, kad e, mes darome nusikaltimą. Pedro Sančiasas siūlė galimybę atplaukti tiems laivams, išlaipinti tos žmonės. Negelbėti žmonių yra nusikaltimas. Į Europą tiesiog atrodo praktikuoja institucijų institucinį e, rasizmą, mums reikia legalių kelių, saugių kelių, mums reikia gelbėjimo tarnybų jūroje. Sienos dabar eksternalizuojamos, žmogaus teisės eksternalizuojamos. Libija žinome, kad nėra saugus uostas. Ir turėtume su e, Libijos e, pakrančių apsauga turėtume nutraukti bendradarbiavimą. E, tai galėtų būti nedidelis žingsnelis teisinga kryptim. Mes negalime ieškoti pasiteisimų, mes arba gerbsime gyvybės, arba esame žučių bendrininkai. Pasirinkime, gerbėmieji. Dėkoju. Dabar suteiksime žodį neprisijungusių vardų ponui Papadakis. Prašau.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 dėl to, taip pat įkalta dėl to, kad ten daug žuvusių žmonių, civilių vaikų. Ir taip pat turėtume pakalbėti apie tai, jog pabėgėlius reikia, reikia pakeisti pabėgėlių gražinimo arba nukreipimo struktūras. Ir E, tai turėtume daryti demokratijoje. Prieglopstis e, pabėgėliams neturėtų būti e, garantuotas, nes jie yra kapitalist, kapitalistinės santvarkos aukos ir neturėtų būti jie visą laiką perkeliami E, į Graikiją. Jie turėtų e, toliau būti transportuojami, jie turi teisę e, prašyti prieglopšio, tačiau NATO ir kitos jėgos turėtų atsisakyti savo imperialistinių planų, nes tai tik tai kelia nacionalizmą ir rasizmą. Dėkoju. Dabar ponia Edstadler. Pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė gerbiamas komisarė, pirmininkė, e, mes visi e, vieningai mastome. Tai yra e, ir tarptautinė, ir humanitarinė pareiga gelbėti žmonės. Ir žinome, kad yra prekiautojų žmonėmis, kurie baisiai pažeidžia žmogaus teisės. Mes čia kalbame apie gelbėjimą ir paiešką. Ir dabar matome, kad yra Anglijoje didžiulė katastrofa, nes 39 devyni e, kūnai yra rasti e, sunkvežimyje. Ir e, taip pat netoli Pantorfo buvo ras, rastas ir 71 lavonas. Ir mes matome viską taip drastiškai prieš akis. Ir yra išnaudojami žmonės. Ir, E, tie, kurie juos perveža, tiesiog e, stengiasi iš to spausti naudą. E, kokius signalus mes galime pasiūsti, turime gerai pagalvoti. Esminis klausimas yra gelbėjimas viduržėmio jūroje ir po to, kas vyksta, apie tai turime galvoti. Ir gelbėjimas viduržėmio jūroje yra svarbus ne tik Europoje. Daugelis žmonių gali žūti. Mes turime galvoti ir ir ne, ne tik apie tai, kas yra uždrausta, mes turime gerinti bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis, narėm, e, valstybėmis ir ne, numatyti, e, suteikti ateities perspektyvas e, Afrikos valstybėms. Dėkoju. Dabar ponas Bartolo. Pusantros minutės. Grazie Presidente, vorrei ringraziare. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegai ponui Lopes Agilar už puikiai atliktą darbą. Rezoliucija, kuri buvo patvirtinta Lybė komitete pirmadienį, yra skirta pasiūsti aišku signalą komisijai ir valstybėms narėms. Mes negalime toliau vykdyti uždarų durų politikos ir kelti pavojaus žmonių gyvybėms jūroje. Mums tenka moralinė ir teisinė pareiga imtis veiksmų patvirtintos priemonės nėra pakankamos. Jau praėjusias, dar praėjusią savaitę e, matėme, kad jos nepasiteisino, kai sudužo laivas netoli Lampedūzos. Ir valstybės narės turi prisimti atsakomybę. Mums reikia netidėliotino europietiško atsako, reikia tvaraus ir patikimo būdo, kaip užtikrinti paiešką ir gelbėjimą jūroje. E, raginu priimti gairias, kurios e, kartą ir visiems laikams paaiškintų, kad e, tie, kas teikia humanitarinę pagalbą, negali būti laikomi nusikaltėliais. Mm. Tie na, žmonės daugybę metų dirba, gelbėja kitus ir tuo pačiu metu dangsto valstybių narių gėdingą mm, elgesį. Taip pat tokiose šalise kaip Libija migrantai tampa įvairiausios smurto aukomis. Aš labai tikiuosi, kad pateikti apčiopiami pasiūlymai rytoj bus patvirtinti balsų daugumą e, šiame parlamente, nes jeigu balsuosite prieš, tai reiškia, kad jūs prisimsite atsakomybę už mirtis viduržėme jūroje. Ir mums taip pat reikia paaiškinimų, kas įvyko su 80 procentų pabėgėlių, kurie dingo e, Libijos stovyklose, kurios yra vadinamos koncentracijos stovyklomis. Ačiū dabar ponas Jan Kristian Otien. Vieną minutę. Gerbiama pirmininkė, gerbiami ponios ir ponai, tai, kas vyksta Viduržėmio jūroje, yra humanitarnė katastrofa. Ir e, paieška bei gelbėjimas yra e, žmogiška ir teisinė pareiga. Ir europiečiai turi atsakomybę e, pasižiūrėti, padėti tiems, kurie miršta Europoje. Ir šiandieną, kai buvo balsuojama dėl biudžeto, turbūt trečdalis pasisakė e, už tai, kad būtų skirtos lėšos gelbėjimo viduržėmio jūroje, tai dėlį žingsnis į priekį. Ir mes e, daug pasiekėme, padarėme didelę pažangą, tačiau e, visos ES valstybės narės turėtų dalyvauti tame. Žmonės turi būti ieškomi ir gelbėjami tol, kol mes turėsime galimybę juos paskirsti, turėsime patrimo mechanizmą. Ir ne vienas, nori, ne, ne vienas nenori įlipti įlipti į tą valtį. Mes turime užkirsti kelią nelegaliems keliams atvykti pas mus. Ir taip pat mes turime padėti tiems valstybėms narėms, kurie, tiems žmonėms, kurie mūsų, yra mūsų valstybėse narėse ir turime nustatyti prioritetus ir juos pasiūlyti. Ačiū. Sautinė Kastryk Ačiū dabar ponė Strik. Ačiū pirmininkė. Jūroje svarbi kiekviena minutė ir sunku būtų įsivaizduoti, kad paliktume ES piliečius E, skęsti, jeigu jie plūduriuotų pripučiamoje guminėje valtyje. Tačiau mes taip elgiamės kasdien su migrantais. Tarptautinė jūrų teisė įpareigoja ir ES, kuri yra UNCLOS sutarties dalyvė e, imtis paieškos ir gelbėjimo operacijų, turi būti užtikrinti pakankami pajėgumai viduržėme jūroje ir taip pat turi būti žmonės saugiai išlaipinami. Kadangi Libija nėra saugi šalis, mes negalime e, finansuoti žmonių žmonių gražinimo į Tripolį, nepažeisdami tarptautinės teisės. Vietoj to mes turėtume padėti migrantams bėgti iš to pragaro. Bet tam reikia, kad visos valstybės narės prisimtų atsakomybę ir kad remtų humanitarinę pagalbą, o ne ją kriminalizuotų. Pirmininkė, aš raginu komisiją savo naują sistemą grįsti šiais principais. Ta sistema turi tapti nuolatinė ir turi būti greita. Tačiau užtikrinkite, kad būtų gelbėjamos e, gyvybės ir būtų išlaipinami žmonės jau dabar, nes svarbi kiekviena minutė. Ačiū. Dabar pona Žanpol Garo vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Dis, migracijos spaudimas ES valstybėms narėms auga, kad migrantai būtų priimami geriau ir juos būtinas gelbėti nuo nuskendimų dužėmių jūroje. E, pagal tekstą reikėtų atverti visus ES juostus ir dar labiau skatinti nevyriausybinius organizacijų darbų. Tuo būdu tą surblį tokį uh, E, būtų galima dar labiau paleisti, veikti aktyviai, nes e, e, tos nevyriausybinės organizacijos dažnai yra tų žmonių nelegalių vedlių bendrininkės. Taigi, norėdami pasirodyti dosnus, norime dar labiau paskatinti migracijos krizę, kurios Europą tiesiog ilgainiui nebepakels. Jeigu gyvybę saugoti norime, o mes to norime, reikėtų daryti priešingai. Reikėtų atkurti tikras sienas, prie ES ir prie kiekvienos valstybės ir išmesti lauk tuos tūkstančių žmonių pražudančius migrantus. Neprimti reikėtų tų e, migrantų. O, o prieglopščius ir tie migracijos ir tie reikėtų paskatinti e, pagalbą e, tų žmonių kilmės šalims, kad būtų galima sustabdyti juos, nevykti ir išvengti tų dramatiškų situacijų. Ačiū. Vieną minutę Dabar ponas Buksadė Vilelba vieną minutę. Pirmininkė, Europos kairieji nuolat kelia mirčių viduržėmio jūroje klausimą, tačiau klausimai keliami neteisingai, dėl to ir atsakymai neteisingi. Nebuvo pasakyta, kad 19 metais sumažėjo e, mirčių skaičius, nes e, uždaryti uostai Mes, užuot balsavę dėl šios rezoliucijos, parengėme alternatyvę rezoliuciją, kurią siekiame labai griežtai laikytis e, šalių, kurios kovoja su žmonių vedliais e, teisės aktų. Taip pat siekiame stiprinti šalių bendradarbiavimą. Tinkamas klausimas būtų, kokiu priemoniu reikia imtis, kad nebūtų to palankaus verslo modelio vedliams ir nevyriausybinėms organizacijoms, kurios su jais bendradarbiavo. Kodėlgi Europos kairieji ne, nesilaiko direktyvos dėl e, sąlygų, e, kuri leistų spręsti, kam ga, leidžiama atvykti, o kam turi būti taikomos sankcijos. Ačiū dabar, e, ponė Rėgo, vieną minutę. Ačiū. Norėčiau akcentuoti tai, ką prieš mane sakė kolega. 2019 metais daugiau nei tūkstantis žmonių nuskendo viduržėme jūroje pakeliu į Europą. Tai yra tūkstantis žmonių, tūkstantis gyvybių. ES rasistinė politika yra atsakinga už tas mirtis. Mm, ir tą politiką propaguoja kai kas ir sėdinti šioje salėje. Yra siekiama sukurti pajėgas Ir e, neturėtume dalyvauti prekyboje žmonėmis. Atrodo, Ruandoje ketinama atverti pabėgėlių prieimimo centrą. Socialistų ir EPP e, atrodo atstovai yra svarbiausi iniciatoriai tęsti bendradarbiavimą taip pat su Maroku. Taigi svarbu kad, kad šiuo atveju vėlgi nusprendžiama įtraukti Maroko pajėgas. Visą tai nereiškia tokių rezultatų, kaip dar daugiau kančių, dar daugiau mirčių. Tarptautinė teisė įpareigoja mus visus gelbėti gyvybės ir tikiuosi, kad jeigu to nebus daroma, kad tie, kurie nuspręs taip daryti, turės vieną gražią dieną atsakyti už tokius sprendimus. Dėkoju, kolega Idvegi. Pusantros minutės. Thank you, uh, President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 Ačiū pirmininkė. Na, ši rezoliucija iš tikrųjų yra klaidinga. Jos pro, m, mm, šalininkai sako, kad tikslas yra gelbėti gyvybės, tačiau iš tikrųjų ją patvirtinus būtų nusiusta neteisinga žinia ir dėl to būtų dar daugiau tragiškų įvykių. Nes e, rezoliucija dabartinė savo forma yra aiškus kvietimas milijonam žmonių Afrikoje. Ir jeigu mes ir toliau apsimesime, kad e, esame pasirengę priimti visus Europoje, tai daugiau žmonių išvyks ir riziko savo gyvybėmis bet iš tikrųjų mes norime padėti tiem žmonėms ten, kur tos pagalbos reikia. Reikia rezoliucijos, kuri padėtų spręsti problemos priežastis Mums reikia toliau stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir turime veiksmingai kovoti su žmonių kontrabandos tinklai, tink, tinklais, kad žmonės visų pirma neišvyktų savo šalių. Kad išvengtume skendimų viduržėmžėmio jūroje, mes turime visi imtis veiksmų, kad e, vedlių laivai niekada nepaliktų e, Afrikos krantų. Ir E, operacijas gali vykdyti tik kompetentingos valstybių ir Europos institucijos. Ir tikrai negalima garbinti nevyriausybinių organizacijų, kurios nepaiso taisyklių ir laužo įstatymus. Nevyriausybinės organizacijos negali tapti tarp, transporto bendrovėmis, kurios gabena migrantus į Europą. Jeigu mes norime apsaugoti gyvybės, mes turime atkurti sienų kontrolę E, dabartinės rezoliucijos patvirtinimas reikštų mūsų neatsakingumą. Ačiū. Ačiū. E, yra pakelta melinoji kortelė. Ponas Butikofer norėtų pateikti Jums klausimą. Pani pošle. Pan pol... Ponas Butikofer norėtų pateikti Jums klausimą, ar sutinkate atsakyti. Taigi, ponas Putikofer naudojasi mėlynosios kortelės procedūra ir norėtų pateikti klausimą. Bardzo proszę, pan poseł Bitikofer, 30 sekund na zadanie. Pone Bitikofer, 30 sekundžių. Dėkoju. Ačiū, pirmininkė. Turiu du klausimus kolegai. Pirmas. Ar jūs esate tikras, kad priklausote EPP frakcijai, o ne ID frakcijai. Ir antras klausimas. Tai, ką jūs sakėte, ar tai nors kiek yra artima krikščionybei? Prašau atpovėdž, pan poseu Hidivegi. Pone Hidvegi, prašome atsakyti. Na, visų pirma, diskusijos tokiais svarbiais klausimais kaip šis, net ir diskutuojant frakcijose, diskutuoti frakcijose yra normalu ir gerai, kad tokios diskusijos vyksta, gerai, kad atvirai kalbama apie šios dalykus. Antra, jūs minėjote krikščionybę. Aš galiu Jums pasakyti štai ką. Atsakomybė taip pat yra krikščionybės dalis ir manau, kad tai, ką Europa daro dėl migrantų, yra visiškai neatsakinga yra neatsakinga siūsti žinę žmonėms, kad bet kas gali atvykti be jokių apribojimų, įsileisti juos, o vėliau po keliarių metų pasakyti, kad ne, neturite teisės likti, grįžkite. Tai yra neatsakingas elgesys. Atsakingas elgesys ir požiūris būtų būti realistams ir priimti žmonės, kuriems to reikia, e, galvoti apie vietos interesus. E, tokia būtų krikščioniška atsakomybė. Ačiū. Dėkoju dabar ponas Javier Moreno Sančias, pusantros minutės. Gracias, lugar... Dėkoju, pane pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti mūsų Libė komiteto pirmininkui už atliktą darbą ir už pateiktą rezoliuciją. Ten siūlomos priemonės yra būtinos, jos yra skubios, jų turime imtis, kad galėtume užtikrinti, kad žmonės viržėm jūroje nebežus. Gelbėti gyvybės yra mūsų prioritetas. E, Maltoje pasiektas sustarimas yra pozityvus žingsnis, būtinas žingsnis, bet to nepakaks negalime kol kas e, tik tai lopais bandyti už, uždangstyti didelių spragų. Turime turėti bendrą ES politiką ir turime pradėti nuo, skub, nuo skubos tvarka taikomo plano gyvybėms gelbėti. Didelį dėmesį turime skirti moteriams ir vaikams. Daugelis iš jų yra nelydimi, jiems iškyla daugybė pavojų, jais piknaudžiaujama. Ir galiausiai jie ne tik žūsta jūroje, tūkstančiai žmonių išgyvena nežmoniškomis sąlygomis sulaikymo centruose. Tarp jų yra daugiau negu tūkstantis nelydimų nepilnamečių. Turime jau dabar veikti imtis priemonių valstybių narių ES lygmenių, kad atsirastų evakuacijos planai, e, kad būtų galima pasitelkti jungtinių tautų organizacijos e, įgaliojimus ir atverti humanitarinius koridorius. Tai yra svarbus dalykas. Svarbu, kad pabėgėliai yra migrantai, turime nepamiršti, yra neskaičiai, ne skaičiai, ne ne, ne, ne lentelėse pažymėti rodikliai. Tai yra kiekvienas iš jų yra žmogus su savo istorija, su savo pasiekimais ir, jos, ir jie, kaip jau sakiau, yra ne tik imigrantai, jie pirmiausia yra žmonės. Dėkui. E, Dėkoju, ponia Pagazaurtunduo. Vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš nepritariu demagogijai. Man atrodo, labiau reikia sutarimo ieškoti ir šiame parlamente, kad turėtume bendrą migracijos ir prieglopščio politiką ir būtina daryti tam tikrus žingsnius, teikti išvalgas. Dabar matome, kad žmogaus gyvybės yra tas dalykas, kurį saugoti pareigoja įstatymas būtina, kad mafijos nepersekiotų žmonių, nes jo, jos pardavinėtama žmonės išgyvena. Tai irgi turėtume prisiminti kaip svarbu elementą. Dabar e, atrodo, kirsti viduržėmio jūrą tampa kai kam pavojingiau negu praeitie. Tačiau kita vertus, kriminalizuoti e, nevyriausybinės organizacijas ir gelbsinčius laivus irgi yra neteisinga. Tai reiškia, kad tai yra nei šis, nei tas. Turime bandyti spręsti problemą taryboje yra blokuojamas prieglopščio paketas. Antras dalykas, labai aiškiai buvo pas, pa, pa, labai aiškiai matyti, ką pasakė komisija ir taryba. Jie atrodo yra akli ir nemato, kas vyksta Libijoje. Ten vyksta žmogaus teisų ir humanitarnės teisės pažeidimas. Ir visa tai yra nepriimtina, negalime to leisti ir tą turime labai aiškiai įvardinti. Dziękuję, pani poseł Alice Kunke, jedna minuta. Dėkoju. Pone Kunkė. Dėkuoju, pirmininkė. Kiekvieną kartą, kai viduržėmio, kiekvieną kartą viduržėmio jūroje yra prarandama žmonių gyvybių dėl to, kad ES nesima veiksmų ir aš pykstu dėl to, nes toks žmogiškumo nebuvimas yra gėda ir tai vyksta metų metais. Ir, uh, Mes norėtume e, paprašyti ES sistemiškai ir pro, e, prevenciškai vykdyti e, saugojimo ir paieškos operacijas. Ir tai turėtų daryti arba individualiai, arba kartu su kitais. Mes turėtume E, skleisti informaciją laivams e, e, vienam apie kitą, apie tai, kad įvyko, kad vyksta pavoj, pavojinga situacija ir kiekvienas turėtų turėti saugią vietą pagal tarptautinius teisės aktus ir ES teisės aktus. Dėkoju. Viena minutė, Fander Dryšė. Gerbiami kolegos, yra, ko, yra e, iš tiesų baudžiama už pažeistus įstatymus. E, mes turime apsaugoti savo e, piliečius tam, kad jie pasitikėtų teisės viršenybę, tačiau būtent tai politinis elitas atsako daryti. E, mūsų sienų apsauga labai svarbu, nelegalus migrantai iš tikrųjų pažeidžia mūsų teisės aktus. Ir, e, jiems yra pažadamas leidimas nuolat gyventi ir kai kurie esantis čia yra, e, pasako už e, tas NVO, kurios e, ragina nelegalę migraciją. Jie sako, tai yra dėl humanitarnių priežasčių, tačiau ar galima padėti, ar tai yra humaniška padėti tiems, kurie nelegaliai perveža žmonės, ar galima padėti piliečiams ar, ar tai yra humaniška, kad tam tikri e, piliečiai pasijunta aukomis tų e, migrantų, kurie daro nusikaltimus. Mes turime apsaugoti savo piliečius. Dėkoju, ponė Edviga Višnievska, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Ponios ir ponai. Aš nenoriu pasakyti, kad neturime gelbėti žmonių gyvybių, tačiau gelbėjimo uh, operacijos viduržėmio jūroje turėtų būti Turi, e, labai dažnai yra išnaudojamos e, e, prek, nelegalių pervežėjų ir tai yra ciniška. Jie išnaudoja žmogaus kančią. Ir per, per praėjusiais, praėjusiais metais Frontexas gelbėjo, išgelbėjo daugybę žmonių gyvybių, tačiau tai nėra jų funkcija. Jie turi užtikrinti, kad teroristai ir e, pažeidėjai neatvažiuotų į ES. Tačiau taip atsitinka, kad be jokios kontrolės, be um, jokių kontrolių, be, niekas nekontroliuoja, kokią paitį turi tie žmonės. Yra tam tikrų išimčių, nu, aišku, reikia taikyti taisyklės ir be abejo, jeigu mes norėtume e, pritaikyti, jeigu mes jeigu mes pritaikysime padalimo mechanizmą, tai tada e, mes šitą cinišką verslą tik tais paskatinsime. Mes turėtume kovoti su nelegaliais pervežėjais ir e, turime. Turėtume turėti planą ilgalaikiai plėtrai Afrikoje ir tokiu būdu mes turėtume kovoti su nelegalia migracija. Dėkoju, ponė Mirjan Dali pusantros minutės. Dėkoju, pirmininkė. Kaip jau paminėjo kai kurie kolegos, prarastų gyvybės prarandomos viduržėmio jūroje jau daugybę metų. Ir čia esame šiandieną ir vis tiek dar neturime efektyvaus ir veikiančio solidarumo mechanizmo apie migraciją. Ir yra aišku, kad kai kurioms valstybėms narėms migracijos problemos um, e, toms valstybėms narėms, kurios yra mūsų kontinento periferijoje, yra e, E, didžiulė, e, didžiulės, jos turės su migracijos problemomis, tačiau kitoms valstybėms tai nerūpi. Ir mes turėtume priimti tokius sprendimus, kurie iki šiol nebuvo panaudoti. Atsižvelgus šitą scenarijų bendra deklaracija tarp Prancūzijos, Vokietijos, Italijos ir Maltos e, buvo pirmas, e, e, yra pirmas žingsnis link nuspėjamo solidarumo mechanizmo, tačiau tai yra tik keturios valstybės narės. Ir taryba turėtų atlikti vadovaujantį vaidmenį dėl sąžiningo paskirstimo mechanizmo tiems žmonėms, kurie buvo išgelbėti jūroje. Ir tai turėtų būti, turė, turėtų būti užtikrinti užtikrintas negražinimo principas, jis yra labai svarbus ir turime užtikrinti, kad e, visi e, gerbtų e, taisyklės, niekas neturėtų apsimesti, kad veikia vakume. Dabar turime imti vienu, visos valstybės narės kartu reaguoti ir priimti sprendimą, tačiau negalime nieko neveikti ir sėdėti. Ačiū. Dėkoju. Ponas Huk, vieną minutę. baisę e, juodą e, dieną. 31 žmogus žuvo pervežant juos nelegaliai į Junktinę karalystę. 39 e, žmonės. Ir aš klausiausi tų pabėgėlių, kur, kurie yra ten netoli Lamančio sąsiaurio ir jų tevinė yra niokojama, taip pat Šiaurės Afrikoje jie e, vyksta įvairūs judėjimai ir trečia, jie e, drąsiai kerta viduržėmio jūrą tiesiog dėl to, kad neturi jokio kito pasirinkimo. Ir kai kuriuose valstybėse narėse pabėgėliai toliau lieka aukos ir patenka į e, pervežėjų rankas ir toliau pavojingai keliauja. Ir taip pat vaikai yra nelydimi. Ir mes turime uh, E, priešintis ir, ir, ir gaila, kad kai kurie priešinasi to, tam, tai paieškai ir gelbėjimui. Mes turime gelbėti gyvybės. Dėkoju, ponas Urtisan. Dėkoju, pirmininkė. Rytoj parlamentas vėl balsuos dėl rezoliucijos susijusios su žmogaus gyvybių e, gelbėjimu. Aišku, būtina gelbėti gyvybės. Viduržėmio jūroje negalime viskas tęstis toliau. Tiek kartų jau diskutavome apie tai ir, man atrodo, institucijos nereaguoja, gaila dėl to. Man atrodo, reikia labai aiškiai susidaryti planą. Pirmiausia, Europos komisijos daug kartų prašym, kad būtų valstybėms narėms pareiktos rekomendacijos dėl nekriminalizavimo ne, ne tų, kurie teikia humanitarinę pagalbą. Tarybos be abejo prašome, kad kuo greičiau paragintų valstybės narės laikytis E, įsipareigojimų gelbėti žmonės jūroje, kad būtų imtasi konkrečių priemonių e, atlikti paieškos darbams ir gelbėjimo darbams. E, turime Dublino sustarimą, kuris blokuojamas, turime taip pat Maltos sustarimą, kurį pasirašė keturios valstybės ir kol kas tik tiek. Tuo tarpu būtina kad tas susitarimas apimtų žymiai daugiau šalių ir kad atsirastų tikras prieimimo solidarus mechanizmas. Dėkui. Dėkoju, ponas Tas, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Nedidelis skaičius šioje salėje esančių parlamentarų parodo, kaip jiems svarbus yra šitas klausimas. Sirijoje kasdieną miršta daugiau žmonių negu viduržėmio jūroje. Ir E, kairios, kairiosios partijos ir ES nuolat e, derasi dėl šitų e, žmonių. Ir dabar Turkija pradėjo virto islamistinę despotę. Ir šitie žmonės keliauja ilgą kelią. Mes turėtume visgi koncentruotis į tai, kaip apsaugome savo sienas ir kaip sustabdysime Erdoganą nuo jo dabartinių veiksmų ir taip pat, kad sustabdysime NVO nuo pagalbos tiems, kurie nelegaliai ir pavojingai perveža. Pabėgėlius. Mes turime sustabdyti nelegales NVO ir jų nusikalstamumą ir e, taip pat turime sustabdyti kurdų naikinimą. Dėkoju. Ponas Ros. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Remiantis Tarptautinė migracijos organizacija, migrantų srautas palyginti su praėjusiais metais sumažėjo 32 procentais. Mirčių skaičius viduržėme jūroje sumažėjo 42 procentais. Ar žinote, kodėl taip yra? Taip yra todėl dėl pono Salvini vykdomos politikos. Kodėl Europos parlamentas ragina didinti paieškos ir gelbėjimo pajėgumus viduržėmio jūroje ir kodėl e, nori lankstesnių taisyklių. Vienintelis paaiškinimas yra tas, kad ES e, dar kartą siekia paskatinti migraciją padedama nevyriausybinio organizacijų. Migracija pastaraisiais metais turėjo katastrofiškų padarinių Europos miestams globalistai renkasi tokį sprendimą, kuris netitinka Europos interesų. Taigi pradėkime galiausiai ieškoti struktūrinių sprendimų, uždarykime savo sienas ir e, siekime, kad migrantai liktų savo šalyse. Dabar, ponė Gijom. Ačiū, ponė pirmininkė. Praėjusį Liepos mėnesį Europos komisija priminė, kad jų tikslas imigracijos rytyje yra gelbėti gyvybės. Tuomet aš jau irgi mačiau, kad yra skirtumas tarp realybės ir kalbų. E, laivai, be laivų vykdomos jūrinės operacijos yra akivaizdu, kad neveda prie gyvybių saugojimo. Mes matėme, kaip svarbu yra, kad būtų laikomasi įstatymo žmonių išlaipinimo srityje ir kad jie būtų priimami oriai. Mes vėlgi susirinkome čia praėjus keliams mėnesiams šioje posėdžių salėje ir matome, kad niekas nepasikeitė. Žinome, kaip skubu yra tikrai pradėti viduržėmio jūroje gelbimo operacijas, kad būtų gelbstimos ne tik gyvybės, bet kad būtų galima koordinuotai žmonės priimti įvairiuose uostuose. Tol, kol tos misijos nebus, vyriausybinės organizacijos turės dirbti už valstybės narės, atlikdamos jų pareigas. Būtent dėl to būtina, kad nebūtų kriminalizuojami tie žmonės, kurie skęstančius gelbsti. Mėnesių mėnesius laukiame iš Europos komisijos gairių dėl direktyvos e, susijusios su humanitarnėmis išimtimis. Mm, kol kas viską turime, trūksta tik politinės valios. Dėkui. Thank you, Madam Vautmans, for one minute. Pone Vautmans, vieną minutę. Sorry, microphone. Kalbėtoja neįsijungia mikrofono. Nu kan ik echt starten. Goedenavond, eh, collega's, mevrouw de voorzitter. Taip, galiu dabar pradėti. Labas vakaras, kolegos, ponė pirmininkė. Vienas britų poetas e, rašė, kad niekas nesodina savo vaiko į laivą, e, nebent jūroje jam būtų saugiau nei sausumoje. Bet noriu pasakyti, kad Europoje e, jūra tikrai nėra saugesnė nei sausuma. Mirčių viduržėmio jūroje skaičius dabar yra penkis kartus didesnis negu 2015 metais. Kodėl taip yra? Todėl, kad Europa elgesi neteisingai. Mes vis kalbame apie Europos vertybės, tačiau nesilgiame taip, kaip kalbame. Operacijų jūroje skaičius sumažėjo, kai kurios valstybės narės kriminalizuoja, taiko sankcijas nevyriausybinėms organizacijoms už žmonių gelbėjimą galėtum pagalvoti, kad taip bus elgiamasi kitur kai matome sketančių žmonės, mes turime prisimti atsakomybę. Taigi, kreipiuosi į komisijos narį. Siekime, kad būtų vykdoma tinkama, tikra europinė migracijos politika. E, gelbėkime migrantus ir už, padarykime galą tokiai situacijai. Pone Hautasari, pirmininkė, uh, ES e, silpnai kovoja su nusikalstamumu ir silpnai saugo sienas. Ir tos gražios atviros sienos pritraukia žmonės, daugiausia jaunus vyrus iš Saharos pakraščių, kurie siekia geresnio gyvenimo. Europa negali priimti milijonų afrikiečių. Europa priklauso europiečiams. Europos politikai neturėtų metai iš metų ginčytis dėl žmonių perkelimo Jeigu mes tiek pat energijos skirtume europiečių geroviai, kaip dabar skiriame migracijai, tai visai Europai daug geriau sektusi. Mes turėtume galvoti, kaip uždaryti Europos išorės sienas. Mūsų pareiga yra ginti Europos e, civilizacijos saugumą ir klėstėjimą. Minute, Viena minutė, ponia Insir. Kol ES ir valstybės narės yra įstrigusios dėl dėrybose dėl būsimos e, migracijos politikos, žmonės viduržėme jūroje skęsta. Tokia yra tiesa. E, Kai kurie teigia, kad atsakas turėtų būti humanitarinės pagalbos kriminalizavimas. Kai kurios savanoriškos organizacijos e, gelbsi žmonių gyvybės. Ir dabar rezoliucijoje, kuri, dėl kurios balsuosime rytoj, prašoma komisijos parengti gairias kad būtų aišku, jog humanitarinė pagalba nesiekiant pelno nėra neteisėta. Atsakomybė už gelbėjimą jūroje visų pirma tenka valstybėms narėms, bet tikrai blogai, kad tik kelios valstybės prisima tą atsakomybę. Buvo pasiektas susitarimas dėl Maltos ir mėginimų paskirstyti žmonės, kurie atvyksta laivais, tačiau uh, kol nėra tvaraus sprendimo, reikia, kad visi prisijimtų atsakomybę už tvarkingą ir saugę ES migracijos politiką, kad visos valstybės narės prisimtų atsakomybę už bėgančių žmonės. O tos, kurios atsisako tą atsakomybę prisimti, jos teigia, kad bando padėti žmonėms ten, kur jie šiuo metu yra. Tačiau kaip na, jos tai galvoja apie tai, kaip užkirsti kelią žmonėms atvykti į Europą, bet iš tikrųjų negalvoja, kaip teikti pagalbą. Dabar vieną minutę, ponė Bizoto. Dėkoju. Maltos susitarimas dėl migracijos e, vėl yra toks, kai už nosies vedžiojama Italija. Daug gražių deklaracijų ir iš tikrųjų gyvenime nieko. Yra ir konkrečių dalykų, aišku. Buvo E, daug iš migrantų iš, išlaipinta Italijoje. Vyriausybė priėmė tokius sprendimus, e, nes ta vyriausybė primetė Europą Italijai. Tai yra ta vyriausybė, kuri atverė vartus, e, kuri atvėrė vartus migrantams į Europą. Tačiau italai nebetylės. Italams jau gana tų netikrų pažadų. Italai niekada nesutiks su tuo, kad vėl tektų patirti migrantų invaziją mes piliečiai ginsime savo žemę ir savo žmonės. Mes neleisime, kad Italija taptų pabėgėlių stovykla. Minutė, bonui Blaško, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Šis parlamentas žino, kiek daug žmonių žuvo viduržėmio jūroje kas yra tie atsakingi už to daugelį žmonių. Pirmiausia, politikai, kurie nusiuntė ginklus tam, kad neva demokratija būtų nunešta į Šiaurės Afriką. Ginklai tik žudė, daugiau nieko. E, kas paskatino migraciją? Buvo priimtos prasmės neturinčios direktyvos, priimti blogi sprendimai, suteiktos privilegijos migrantams E, jie sulaukė tiesiog nedikvačiai didelės paramos ir taip pat iš to gyvena ir pabėgėlių nelegalūs vedliai, kurie taip pat naudos turi ir tie, kurie neva gelbsti jūroje žmonės. Ir žmonės nesugeba įvertinti rizikos, todėl leidžiasi į tą jūros kelią. Taigi visi yra vienodai atsakingi. Dėkoju. Pereiname prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Turiu daugiau negu dešimt žmonių prašančių galimybės kalbėti. Visiems negalėsiu suteikti žodžio, nes laiko trūksta. Pone Holmajer kalbės pirmoji minutė. Pone komisarė, E, kolegos diskusijoje parodo, kad e, ta e, rezoliucija, kurioje yra daug kas suformuluota, yra atspindėta tik mažai aspektų ir tai yra mano problema. Ir aš tikrai manau, kad E, jeigu kalbėsime tik tais apie e, sau, e, paiešką ir gelbėjimą, tai mums nepavyks išspręsti visos problemos, nes daugelis žmonių žūsta jau sausumoje ir apie tai kalbama tikrai retai. Mes mes, mes e, didžiąją, didžiąją dalį savo e, dėmesio e, turime skirti to, tiems regionams Afrikoje, kur turime bendradarbiauti ir taip užkirsti kelią žmonių tragedijai. Ir tuo gražinimu, kurio, kurį mes darome arba perkelimu, nedaug ką pasieksime. Tūkstantis žmonių iš tikrųjų miršta. Ir ta rezoliucija, kuri, apie kurią dabar kalbama, iš tiesų nėra tikrasis sprendimas. Dėkoju. Vieną minutę Adžija Salyba. Pirmininkė. Esami sprendimai nėra geri, jų nepakanka, kad mes išspręstume dabartinę krizę. Viena vertus mes turime migrantus ir Daugelis žmonių, tarp jų ir moterys ir vaikai, e, jūroje praranda gyvybę. E, tačiau e, yra kita vertus ir Europos piliečių, kurie yra nepatenkinti ir nepatenkinti tuo, kad Europa nėra aktyvi. Ir Jie yra pažeidžiami tokių incidentų, kaip e, buvo patirtas praėjusią savaitę Maltoje. Ir situacija aštrėja, nieko negalime, e, negalime stovėti ir nieko nedaryti. Tai kelia nerima mūsų piliečiams ir jeigu mes tai darysime, tai mes padidinsime tik ekstremistinės e, ideologijas ir sukelsime daugiau smurto. Europa turi atsibūsti ir veikti solidariai bei rasti bendrą sprendimą. Dėkoju. Pone Joveiva. Yra labai svarbu, kad mes spręstume šį klausimą susijusi su viduržėmio jūroje esančių migrantų paieška ir gelbėjimu. Tačiau taip pat turime žengti kitą žingsnį, kad išspręstume šitą problemą ir būtent tai ir daro rezoliucija. Europai reikia e, koordinuoto požiūrio į tai ir tvaraus mechanizmo, kaip e, pa, išplatinti, e, paskirstyti išgelbėtų žmonės. Daugiau kaip 90 tūkstančių žmonių e, praėjusiais metais e, žuvo viduržėme jūroje ir tai yra baisu. E, tai susiję taip pat ir su saugumo klausimu, tačiau turėtume nepamiršti ir solidarumo, nes mes turime eiti ranką rankon. Aš suprantu, kad valstybės narės gali suremti pečius ir padėti tiems, kurie ieško prieglopšio Europoje, jie turi teisę į tai ir tuo pačiu metu turime užtikrinti ir išlaikyti visų piliečių saugumą. Dėkoju, panas Brunsanskį, vieną minutę. Pirmininkė, komisarė, pradžioje pacituosiu kai ką, jūs turbūt visi gerai žinote, kas išgelbė gyvybę, išgelbė visą pasaulį. Ir aš norėčiau remti savo patirtimi Aš anksčiau buvo, buvau jūrininkas. Ir kai pamatai žmogų jūroje, turi jam padėti. Tai aišku, kaip politikas visgi, kaip atsakingas asmo, aš žinau, kad nusikalstamos grupuotės taip pat klausosi mūsų diskusijų ir e, e taip pat klausosi to ir žmonės, kurie gyvena e, ekvatoriaus Afrikoje. Ir E, aš taip pat buvau Lenkijos vidaus e, reikalų ministras ir e, dviems žmonėms, dviems metams iki Europos vadovų tarybos sustikimo aš girdėjau tikrai labai protingas mintis. Ir taip pat buvo kalba Ir žinau, kad e, Maroko netgi prezidentas ragino žmonės iš Afrikos e, atvažiuoti į Europą. Dėkoju. Jūs kalbėjote ilgiau negu vieną minutę. E, pone Delytė. Ir aš norėčiau prim, išreikšti užuojautą dėl uh, uh, tų 39 konteineryje žuvusių žmonių. Ir E, ta įmonė, kuri Bulgarijoje yra registruota, e, E, išmušė dar vieną skylę e, e, krovinių gabenimo pramonėje. Pasižiūrėkime, kokią riziką patiria žmonės, kad atvažiuotų į Europą. Ir aš tikrai labai džiaugiuosi tų pastangomis, kurie dalyvauja paieškos ir gelbėjimo operacijose. Tai yra paremta morale ir tarptautinė teisė. Tačiau kas nėra tarptautinė teisė, tai stumia žmonės atgal ir į Libiją, ten, kur jie susiduria su baisiomis sąlygomis. Mes E, turime peržiūrėti Dublino sustarimą ir sukurti saugius kelius žmonėms atvykti į e, Europą tam, kad užkirstume kelią nelegaliam pervežimui. Tačiau e, turime neleisti, kad žmonės taptų benamiais ir jie turi būti pirmiausia pabėgėliai. Dėkuoju, vieną minutę ponas Polčiak. Ačiū pirmininkė. Turbūt pastebėjote, kiek daug kolegų iš ID frakcijos jau išėjo iš salės ir netgi nepalaukė, kol sureaguos komisaras. Tikra gėda, turint galvoje, kiek daug prieštaravimų jie išsakė e, šiuo klausimu. Man nepriimtina, matant, kiek daug žmonių žūsta prie tos pavojingiausios sienos pasaulyje, viduržėmio jūroje. Kita vertus, neįmanoma dirbti, nes nevyriausybinės organizacijos iš esmės veikia, dirba kaip taksistai ir pakeičia valstybių narių vaidmenį. Ir iš tikrųjų tai kelia kitokių pavojų, saugumo pavojų. Ir klesti organizuotas nusikalstamumas, bet tai E, susiję su tuo, kad vyriausybių veiksmus pakeitė nevyriausybinės organizacijos ir mes turime, neturime taikstyti su padėtimi viduržėmio jūroje. Dabar ponas Mačiorino. Viena minutė. Aš e, tikrai esu sukrestas kai kurių pasisakymų, kurie nuskambėjo iš dešinės salės pusės. Iš tikrųjų mes. E, Čia ieškome sprendimo ir, ir žmonių gyvybės turi būti gelbėjimos. Ir niekas nesako, kad visi gali atvykti. Mes sakome, kad reikia gelbėti gyvybės. Ir tada mes užpildysime tą spragą, kuri egzistavo iki šiol. Reikia bendros Europos politikos, kuri užtikrins, kad mes pasidalinsime migrantais valstybėse narėse. Reikia mm, įvykdyti Dublino sustarimo, Dublino konvencijos e, reformą. Ir būtent e, tai mm, atgrasys e, vedlius ir būtent tada ištušties stovyklos ES. Tačiau tos bendros migracijos politikos iki šiol nėra. E, gelbėkime žmonių gyvybės, kad jos nepriklausytų nuo kelių mūsų balsų. Ačiū, baigėme spontaniškus pasisakymus, dabar e, komisaras Han. Ačiū pirmininkė, ministrė kaip jau buvo sakyta šios diskusijos pradžioje, gyvybių gelbėjimas visada buvo ir toliau bus komisijos prioritetas. Mums tenka moralinė pareiga ir teisinė prievolė gelbėti gyvybės ir apsaugoti žmonės, kurie bėga nuo persekiojimo ir didelės grėsmės, kurie atsiranda dėl konfliktų ar karų. Ir mes ir toliau turime siekti kurti platesnę išsame strategiją, kad galėtume veiksmingai valdyti migracijos srautus, visus migracijos aspektus ir tuo pačiu metu mes turime tęsti savo pastangas, e, siekdami kovoti su migracijos e, priežastimis ir nestabilumu kilmės ir tranzito šalise. Mes turime kovoti su vedlių tinklais, kurie žiauriai naudojasi e, beviltiškoje padėtyje esančių žmonių silpnumu, pažeidžiamumu. Mes turime ieškoti teisėtų kelių migrantams ir prieglopšio prašytojams, kurie yra įstrigę kai kuriuose šalise. Mes tai, ir tokios E, išsamios strategijos įgyvendinimas, žinoma, yra didžiulis iššūkis ir ES neturėtų jo imtis viena. Mes turime ir toliau e, dirbti, bendradarbiauti su kilmės, tranzito ir paskirties šalimis ir padedami tarptautinių organizacijų bei dirbdami iš vien su pilietinės visuomenės organizacijomis. Mes turime dalintis atsakomybę ir vadovaudomėsi tikrą tarptautinio bendradarbiavimo dvasia. Aš esu įsitikinęs, kad visi šie elementai bus atspindėti naujame naujajame susitarime dėl migracijos ir prieglopščio, kurią, kurį pristatys išrinktoji komisijos pirmininkė. Tai bus ES atsakas į migracijos iššūkius. Ačiū, dėkoju komisa, komisijos nariui ir dabar ministrė Tupirainen. Gerbėmieji parlamento nariai, pirmininkaujantį Suomiją puikiai supranta, kokia svarbi yra humanitarinė padėtis ir pagalba viduržėme jūroje. Mes esame pasiryžę ieškoti tvirtesnių sprendimų, bendradarbiaudami su visais suinteresuotais subjektais. Mm, sistema turi būti numatoma, mm, nuspėjama, reikia laikytis tarptautinės teisės dėl išlaipinimo ir taip pat reikia užtikrinti ir veiksmingas prieklopščio ir gražinimo procedūras. Labai svarbu kad mes visą tai nuveiktume greitai, tačiau reikia sprendimo, kuris apriektų visus aspektus. ES, jau ne, nekalbant apie pačius migrantus, nenusipelno, kad ta situacija ir toliau liktų neišspręsta. Noriu labai aiškiai pasakyti, mes privalome gelbėti gyvybės. Mes kalbame apie žmonės, apie asmenys. Tuo pačiu metu mes rengsime bendrosios Europos prieglopščio sistemos reformą, kad būtų rastas nuolatinis sprendimas ateityje. Ir aš ir toliau esu tikrai įsitikinusi, kad visų mūsų bendros pastangos padės mums priartėti prie šio tikslo. Labai ačiū Jums už šią diskusiją, dėkoju Libe komiteto pirmininkui už jo darbą ir darbas bus tęsiamas. Dėkoju poniai Tupurainen, kolegos gavau keturis pasiūlymus dėl rezoliucijos, kurio užbaigiama ši diskusija. Diskusija baigta ir dėl tų rezoliucijų balsuosime rytoj. Dabar periname prie kito mūsų klausimo, kitos diskusijos, tai yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl dėrybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžios. E, iškart pasakysiu, kad jeigu norite pasinaudoti spontaniškų e, pasisakymų procedūrą ir mėlynąją kortelę, tai prašau registruotis įprasta tvarka, ji paaiškinta dokumentuose, kurie yra ant jūsų stalų, jūs galite registruotis elektroniniu būdu ir galite tai daryti nelaukdami diskusijų pabaigos, galite registruotis bet kuriuo metu, kol vyksta diskusijos. Taigi ačiū ir ministrė dar kartą žodis jums. Taigi tarybos vardu ponė Tupurainen. Pirmininkė, parlamento nariai, kaip jūs puikiai žinote, e, Šiaurės Makedonijos ir Albanijos pažanga siekiant Europos integracijos taryboje yra aptariama jau kurį laiką. Jūs taip pat puikiai žinote, kad taryba kol kas dar nepasiekė susitarimo dėl komisijos rekomendacijos pradėti dėrybas dėl stojimo su Šiaurės Makedonijos Respublika ir su Albanija. Abi šalis tuo metu tikrai įtemptai dirbo ir siekė pažangos vykdydamos reformas. Tarybos uh, Išvados, kurios buvo patvirtintos birželį, e, ragina mus priimti aiškius ir e, esminius sprendimus dėl abiejų šalių ne vėliau kaip e, spalį. Kaip bendrųjų reikalų tarybos pirmininkė turiu pasakyti, kad esu labai nusivylusi dėl to, kad mums nepavyko priimti